ponę Melstrom, taigi prašom jums žodis. Pone pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, ponios ir ponai, bandysiu laikytis taisyklių, kurias išsakė pirmininkas. Man didelė garbė lankytis čia kaip paskirtai komisariai atsakingai už priekybą. Tikiuosi, kad pritarsite mano kandidatūrai po šio klausimo, nes e, darbas šiais klausimais mano sena svajonė. Tarpinė prekyba ir investicijos susijęs su tiek daug aspektų žmonių gyvenimo pasaulyje. Ir tai rodo taip pat, kad Europa dirba kartu. Kova už demokratinę laisvę, skaidrumą, atskaitomybę ir e, mano politinės karjeros e, gairės tiek parlamente, tiek taryboje, tiek Europos komisijoje. Ir aš norėčiau pakartoti tą savo atsidavimą dėl tokių dalykų e, ir priekybos politikoje. Prekybos politikos tikslas yra gerinti žmonių gyvenimo kokybę. Istoriškai prekyba yra ekonominės sėkmės dalis, e, suteikusios Europoje vienus aukščiausių gyvenimo standartų. Šiandien e, jos e, šalis bando atsigauti, pavyzdžiui, Ispanijoje ar Airijoje. Ir tai padėtų daugeliu žmonių be darbo, kad jie galėtų sugražinti savo gyvenimą. Ateityje prekyba taps dar svarbesnė Europos darbo vietų kūrimui ir augimui. Kadangi pasaulio ekonomika tampa vis labiau, labiau tarpusavėje susijusi, daugiau žmonių priklauso nuo prekybos, apie 30 milijonų euro vien Europoje. Kylančios ekonomikos taps sėkmingesnėmis, augimas bus didesnis už Europos ribų ir mums bus svarbu, kad pakliūti į tas rinkas. Tas augimas rodo prekybos galę kovoti su skurdu. Šimtai milijonų žmonių susidurė, turi galimybę pasiekti geresnį gyvenimą prekybos dėka. Dirbdama e, komisare vidaus reikalų srityje mačiau, kokia svarbi prekyba yra sutikiant žmonėms galimybę remti savo šeimas gyvenančias kitur. Na ir pagaliau prekyba suartina žmonės žmogiškume lygmenyje, leidžia e, artimiau kontaktuoti ir keistis idėjomis. Taigi, be jokios abejonės, prekyba yra atsakas į žmonių poreikius saugiai ateičiai visame pasaulyje, bet tai nereiškia, kad prekyba ir atviros rinkos yra tikslas e, savaime. Tai yra priemonė siekiant tikslo. Todėl prekybos e, politika negali būti pagrįsta siaurais interesais, ar jie saugotų ar plėstų rinkas. Reikia siekti įgyvendinti plačius visos visuomenės interesus. Jeigu būčiau patvirtinta prekybos komisare, aš įvertinčiau visus ES dabartinius ir ateities veiksmus pagal šios principus. Pirmiausia, prekybos politika turi vadovautis piliečių interesas. Tai yra, mes turime siekti daug savo darybose, bet prekybos politika taip pat turi būti ir platesnės vidaus politikos skirtos e, skatinti augimą dalimi. Turime padėti pereiti darbuotojams iš tam tikrų sektorių, kur e, konkurencija per didelį, į kitas sritis. Antra, prekybos darybos turi būti atviros ir skaidrios, kad visi suinteresuoti žmonės ir grupės suprastų, apie ką kalbama ir kad jie galėtų pareikšti savo nuomonę. Trečia, prekybos politika susijusi su bendradarbiavimu, bet ir su tam tikrų stuburų. Esu įstikinusi, kad e, Europa palaikytų savo interesus darybose. Tai reiškia, kad prekybos sustarimai remtų, o nesilpnintų aplinkos, darbo teisų, žmogaus teisų apsaugą. Tai reiškia, kad reikia abipusių nuolaidų, kai kalbame su partneriais. Ir aišku, reikia gyventinti taisyklės, skaitant e, praktiką nukreiptą prieš, e, taisyklės taikant e, prieš konkurenciją nukreiptai praktikai. Ir e, tai padėtų mums siekti platesnių tarptautinių tikslų. Aš taikysiu šios principus visur. Pirmiausia, mūsų darbe PPO. Kaip liberalė, aš esu instinktyviai nusišal... nusteikusi daugia šališkai. Esu įstikinusi, kad nepaisant dabartinių sunkumų, PPO turi duoti rezultatų. Tiek turtingiems, tiek skurdžiams. Taip pat mūsų darbo tvarkė turi apimti visus dvišalius prekybos sustarimus ir darybas tai liečia mūsų santykius su Japonija, kurie antra pagal dydį mūsų prekybos partnerė tiek bendradarbiavimo prasme, tiek laikantis taisyklių, kad pasiektume vienodų žaidimo sąlygų. Taip pat e, mums reikia strateginių prekybos partnerysčių su Afrika, taip pat e, su kaiminėmis šalimis, parodant, kaip svarbu sieti na, e, politiką, prekybą ir pagrindinius principus. Dar vienas sritis, kur reikia būti labai budriems, tai yra e, transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė. Tai yra rimčiausios dėrybos ir aišku, apie jas daugiausia diskutuoja visuomenė. Pastarosius kelis metus aš sekiau šias dėrybas šiek tiek per atstumą ir e, stebėjausi tuo, ką girdėjau. Tikėjausi, kad bus kalbama apie 2 milijardus eurų prekybos apyvartą 2 milijardų eurų kasdien ir kaip e, šis partnerystės potencialas suteiks daug didžiulių galimybių. Visų pirma, tam, kad prekybos darbo atvarkė taptų mūsų kolektyvinių pastangų dalis, e, gražinant Europą į augimo taką, kuriant naujas darbo vietas. Vietoj to girdėjau, kad komisija darasi dėl žemesnių saugumo standartų maisto produktams, atribot dėl to, kad Europos galimybė reguliuoti sveikatos ir aplinkos reglamentus būtų mažesnis. Taip nėra, tačiau aš tai girdėjau ir aš manau, kad reikia žmonės užtikrinti, kad taip nebus ir palaikyti dialogą. Todėl aš kažkaip tam tikrą laiką domėjausi šiomis darybomis ir išvados yra tokios. Pirmiausia, ši partnerystė turi didžiulį potencialą sukurti daug darbo vietų ir skatinti augimą. Turime pasinaudoti tuo reikia ambicingo sustarimo dėl tarifų, paslaugų, viešų įsigimų ir reikia konkrečių praktinių reguliavimo sprendimų. Na, mums reikia e, kalbėtis dėl esmės. Antra, dėl reguliavimo dalies Europos pozicija yra tvirta. Dabartinės apsaugos lygis negali būti žemesnis. Sprendimų prieimimų gale dėl naujų reglamentų turi ir toliau likti demokratiškai kontroliuojami Europoje bandant bendrą sprendimą rasti sveikatos, aplinkos, darbo ir vartotojų saugumui, negali būti susijęs su standartų mažinimu. Pavyzdžiui, išlaidos reikalingas e, gamyklų inspektavimui ir panašiai negali būti mažinamos. E, čia kalbame apie strateginę dimensiją, nes jeigu dvi didžiausios prekybos valstybės ar du didžiausi blokai susitars dėl standartų, tai bus visiems gerai. Ketvirta, reikia kalbėti ir apie investuotojų apsaugą. Tai, aišku, kelia didelį susirūpinimą. Norėčiau bendriau pakalbėti apie investuotojų valstybės ginčių sprendimą. Kaip žinote, turime pasaulyje tokių ginčių nemažai. Ir mano, manim, mano nuomonė galima sukurti sistemą, kuri e, šį nerimą panaikintų. Reikia nustatyti aiškias taisyklės, kad nebūtų piknaudžiaujama tų ginčių sprendimu, kad ši sistema būtų visiškai skaidri, kad būtų ištikrinta, kad ši sistema nebūtų naudojama e, sumažinti teisę reguliuoti viešuosius interesus. Tai turėtų būti bendras sprendimas, bendras e, principas kurį mes pateiksime ir tarybai. Man atrodo, praėjusi penktadienį, penktadienį pas, tekstas jau paskelbtas. Dėl transatlantinio prekybos ir investicijų partnerystės sutarimo daug buvo išreikšta visuomenės susirūpinimo, ypač dėl investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo. Bet E, kalbėdamas Liepos 15 paskirtasis pirmininkas komisijos e, Junkeris sakė, kad jis nesutiks, kad e, specialūs kažkokie sustarimai, režimai apribotų teismų teiseną. Jis pabrėžė įstatymo viršenybę ir lygybės prieš įstatymą principus šiame kontekste ir e, aš, jeigu būsiu paskirta, sieksiu įvykdyti šį pažadą įsipareigojimą. E, mes manome, kad reikia dėrybų metu išspręsti e, likusias problemas, išklaidyti susirūpinimą ir taip pat pradėsime viešą konsultaciją dėl investuotojų apsaugos. E, šiuo metu investuotojų ir valstybės ginčių e, sprendimo skyrius yra išaldytas. Ketvirtas dalykas. Per ateinančius e, mėnesius aš sieksiu uh, dirbti toliau, vertinsiu uh, mūsų tikslus uh, egzistuojančius pagal savo įgaliojimus. Taip pat aš pateiksiu savo vertinimo rezultatus valstybėms narėms ir jums iki metų pabaigos. Ir uh, kitas labai svarbus dalykas yra skaidrumas. Mes turime pademonstruoti, kad mes uh, slaptai nesidarame už visuomenės nugarų. Komisija jau uh, ėmėsi rimtų žingsnių ir aš e, toliau sieksiu, kad viskas taip ir būtų. Aš e, užtikrinsiu e, didesnį skaidrumą e, vykdant darybas dėl TTIP. Aš paskelbsiu e, visų savo susitikimų e, su suinteresuotais asmenimis sąrašą. Taip pat paskelbsiu e, savo susirašinėjimo didelę dalį su išorės organizacijomis. Aš e, tieksiu tiesiog, sieksiu tiesiogiai bendrauti su pilietinės organiza, e, visuomenės organizacijomis ir socialiniais partneriais e, per pirmus savo darbo mėnesius. Ir aš taip pat e, kreipsiuosi jūs, nes jūs esate darybų proceso demokratinė sąžinė. Aš esu pasirengusi užtikrinti, kad visi šio parlamento nariai galėtų susipažinti su darybų dokumentais. Mm, Dabar e, grupė asmenų, kurie gali susipažinti su tokia medžiaga, yra gana ribota. Ir e, taip pat aš esu pasirengusi su jūsų pirmininku dirbti, e, siekdama išsiaiškinti, kaip mes tą galime užtikrinti. Ponai ir ponios deputatai, TTIP yra iš tikrųjų vienas iš svarbiausių susitarimų ateinantiems metams, kuris turės didžiulės svarbos Europai Sąjungai Mes e, dabar pradėjome e, beprecedentinę dėrybų programą, kuri galėtų prisidėti sukuriant milijonus darbo vietų ir prisidėti labai aiškiai prie augimo ir investicijų, ko taip reikia visai Europai. Aš rengdamėsi šiam e, klausimui maščiau apie tai, kaip darybos gali būti techniškas, sausas dalykas, bet taip pat tai yra dalykas liečiantis mus visus, e, kiekvieną iš mūsų ir visas mūsų politikos e, kryptis. E, tai yra susijęs su mūsų vaidmeniu pasauliu, Europos vaidmeniu. Ir Dėl to šis klausimas yra toks svarbus. Mūsų demokratija yra atstovaujamai demokratija ir iš tikrųjų parlamentas turi išreikšti piliečių požiūrį ir pageidavimus. E, Prekybos politika negalės deramai spręsti visuomenė aktualių klausimų, jeigu jūs nesuteiksite jai legitimumo. E, taigi aš e, norėčiau su jumis labai glaudžius darbo ryšius išplėtoti, jeigu jūs patikėsite man šį postą. Gerbiami ponai ir ponios, aš dėkoju jums uždėmesį ir dabar esu pasirengusi jums atsakyti klausimus. Ačiū.